Good morning, uh, good morning colleagues, um, and uh, particular thanks. Labas rytas, kolegos, noriu padėkoti visiems, kurie atėjo laiku į posėdį. Ir atsiprašau dėl to, kad šiek tiek vėluojame pradėti mūsų posėdį ir vėl. Bet tikrai labai džiaugiuosi, kad kai kurie kolegos atėjo laiku. Uh, E, kalbų režimas danų, kroatų, estų, e, mal, maltiečių, slovakų ir latvių kalbomis vertimo nebus. Reikia patvirtinti koordinatorių rekomendacijas E, jau vakar apie tai iš, persakiau pranešimą, remiantis raštišką procedūrą. Lapkričio 15-ąją Liber Ikon e, nepaprastasis posėdis įvyko, kuriame buvo pristatytas kuriame turėjo būti pristatytas e, komisijos direktyvos pasiūlymas dėl kovos su pinigų plovimo. E, tai šis pasiūlymas bus pristatytas gruodžio pradžioje. Koordinatoriai tokį sprendimą priėmė vakar. Ir tikiuosi, kad komitetas pritars šią ir kitoms koordinatorių rekomendacijoms. Dabar septintasis darbo tvarkės punktas. Noriu pasisveikinti su keturiais komiteto nariais jau. Kolegos tikriausiai prisimenate, kad e, e, Libe komiteto delegacija rugsėjo 19-22 dienomis lankėsi Libane. E, viz... Ataskaita apie vizitą buvo išsiuntinėta elektroniniu paštu komiteto nariams. Šios delegacijos vizitas e, atitinka mūsų pagrindinės darbo temas, e, tai pabėgėliai, migracija, taip pat situacija trečiosiuose šalise, kuriuose yra didžiuliai skaičiai pabėgėlių ir kaip ES galėtų padėti toms šalims. Ir čia norėčiau paminėti neseną komisijos komunikatą dėl partnerystės kūrimo e, su trečiosiomis šalimis pagal Europos darbo, e, migracijos darbo tvarkę. Ir e, Taip pat čia aktualus yra ponios Mari Veržyje e, nuomonės projektas dėl pabėgėlių e, ir migracijos srautų ES išorės veiksmų vaidmuo. Libė pranešėja dėl šio pranešimo yra ponė Bjork. E, netrukus išklausysime daugiau informacijos apie tą vizitą. Jo tikslas buvo uh, susipažinti su situacija, e, kuomet lab, nedidelė, nedidelė šalyje susikaupė labai didelis skaičius pabėgėlių. Taip pat mes domėjomės praktiniais ir politiniais aspektais tos situacijos. Kolegos, kurie buvo e, delegacijos nariais, tikriausiai norės išsakyti savo nuomonę, taip pat pasidalinti savo e, pastebėjimais. Žvelgiu į poną Engel, kuris taip pat buvo vienas iš delegacijos narių. Galėčiau toliau kalbėti, bet galbūt, Frankai, tu norėtum ką nors pasakyti. Na, aš norėčiau pasakyti, kad vizitas buvo mm, labai visa, išsamus ir labai intensyvus. Susitikome ne tik su nevyriausybinio organizacijos tovas, bet ir su pačiais pabėgėliais, kurie ruošiasi persikelti, kurie turėjo būti perkelti į kai kurias ES šalis, taip pat į Norvegiją. Mes domėjomės, kiek tiksliai žmonių pabėgėlių yra Libane, nes Libanas yra tapęs pabėgėlių prieglopsčio šalimi. Norėjome susipažinti su, su, su tuo, kokį spaudimą patiria Libane gyvenantis sirai. Atvirai kalbant, Svarbiausias mūsų tikslas buvo išsiaiškinti, kiek žmonių ir toliau plūsta į tą, į tą šalį, į regionus ir kiek palyginus pabėgėlių yra Europos Sąjungoje, neatsižvelgiant į tai, kiek žmonių, kiek pabėgėlių yra prieėmę, pavyzdžiui, Vokietija ir Švedija. Uh, Tai tikriausiai buvo svarbiausia informacija, kurią siekėme sužinoti vizito metu. O kalbant apie teis, darbą teisėkuros rytyje, mes toliau sprendžiame žmonių perskirstimo klausimą, tačiau nagrinėjame jį jau kitokiame kontekste. Čia iš tikrųjų susidurėme su milžiniška problema. Taigi šis vizitas buvo tikrai mm, labai naudingas, suteikė daug informacijos ir manome, kad viską reikia sieti su partnerysčių politika, perskirstimo politika. Turėjome galimybę užmėgsti geresnius ryšius su nevyriausybinėmis organizacijomis, jungtinių tautų institucijomis delegacijai tas vizitas tikrai buvo naudingas, kaip jūs sakiau, jis buvo labai intensyvus nuo pradžios iki galo. Biudžeto kontrolės komiteto nariai taip pat e, vyko draugė su mumis, jie lankėsi Jordanijoje. Tomas e, dalyvaujantis posėdėje čia e, lankėsi, buvo tame vizite kaip biudžeto komiteto atstovas. Reikia taip pat pasakyti, kad ES indėlis e, tame regione ir toje srityje yra didžiulis, kalbu apie teikiamą pagalbą. Išgirdome labai atvirą Libano parlamento nuomonę apie situaciją. Kaip ir sakiau, biudžeto kontrolės komiteto nariai taip pat lankėsi ten tuo pat metu. Ir jau, kaip, kaip jau sakiau, ES skilia didžiulę pagalbą regionui ir iš tikrųjų situacija pamačius ją vietoje yra tikrai spūdinga. Dabar perduosiu žodį kolegoms. Pirma Frankas, paskui Tomas. Ačiū. Klodai, iš tikrųjų e, pritariu tavo išsakytom, mm, išsakytėms įspūdžiams. Aš ne pirmą kartą ten lankiausi, aš lankiausi ten prieš keletą metų, kuomet Sirija dar buvo rami valstybė ir pabėgėlių daugiausia buvo Libane daugiausia pabėgėlių buvo iš Palestinos. E, padėtis jau tuomet buvo nestab, nesaugi. Dabar e, Libane yra 1,2 milijono pabėgėlių iš Sirijos ir e, sienos pasienis yra labai porėtas. ir bando tą sieną e, izoliuoti, apsaugoti. Ir e, srautai pabėgėlių e, vyksta abiem kryptimis į Libaną ir iš Libano. Ir kas ketvirtas žmogus esantis Libane šalyje E, kurios teritorija yra de, 10 tūkstančių kvadratinių kilometrų, tai sudaro trečdalį Belgijos teritorijos, tikrai nedidelė, taigi kas ketvirtas ten esantis asmuo yra pabėgėlis. Todėl e, švietimo sistemai, vandens sistemai, e, energijos tiekimo sistemai, šiukšlių surinkimo sistemai tenkantis krūvis yra milžiniškas. Padėtis yra tikrai ypatinga. Komet lankiausi ten anksčiau, Libanas e, dar bandė e, atkurti savo institucinę struktūrą. Dabar tai jau pasiekta e, plataus masto koalicija šalyje paskyrė, išrinko prezidentą, taip pat paskyrė premjerą ir dabar skiriama vyriausybė, tai sudėtinga užduotis Libane, tenka E, spręsti re religinių mažumų situaciją, nes viskas turi vykti laikantis kvotų, bet iki metų pabaigos šis darbas turėtų, užbaigta, turėtų būti užbaigtas. O jei ne, e, tai turime suvokti, kad e, tik tai kita šalis, kurią galima pasiekti iš, iš, iš Sirijos, yra Kipras, kur, esantis už šimto kilometrų. Todėl jeigu e, Libane viskas e, staiga pasikeistų situacija, pablogėtų, tai yra daugybė žmonių, kurie laukia galimybės tiesiog bėgti iš ten. Svarbiausia e, yra, kokiame kontekste mes norime e, dirbti su ta šalimi. Logiška, kad, kad jie tikisi ne tik daug pinigų, jie to tikisi ir e, finansinę paramą teikti nelengva, nes Libane jau kurį laiką nėra, nebuvo priimtas sprendimas dėl biudžeto, dėl to, kad nebuvo paskaitas šalies prezidentas ir premjeras. Ir pagalba biudžetui. E, kurią būtume pasirengę kitomis aplinkybėmis teikti, šiuo, šiuo, šioje situacijoje sunku teikti. E, Libane pabėgėlių skaičius tenkantis tai šaliai yra daug, daug didesnis nei, nei pabėgėliai, kuriuos mes priimame, kurie šeimas, šeimas šeimos, kurias primame ir kurios yra pasirengę apsigventi e, įvairiose es šalise. Libane yra šimtai tūkstančių, kuriuos turėtume perimti mes pabėgėlių. Tačiau Europos darbo atrakėje tokių planų nėra dėl įvairiausių priežasčių. Aš esu vienas iš tų, kurie mano, kad pabėgėlių e, srauto grėsmės iš Turkijos nebėra. Ne tik dėl to, kad Erdoganui reikia e, milijonų pabėgėlių, kad būtų e, skaitinė išraiška viršytas sunitų skaičius esantis viename iš šalies regionų. Tačiau Libano klausimas paštrės jeigu šalyje staiga susidarytų e, ypatinga situacija. Vėlgi, jei, jei po kelių savaičių tikėsimės institucijos, visos šalies institucijos bus e, užbaigtos kurti, galėsime su jais dirbti e, konstruktyviau nei iki šiol ir bent jau parodyti jiems tai šaliai, kad mes esame pasirengę priimti daugiau žmonių, daugiau pabėgėlių. Nes jeigu to nepadarysime ir jeigu karas Sirijoje nepasibaigs artimiausio ateityje, darau prielaidą, kad taip ir neįvyks, spaudimas Libanui tikrai nesumažės. Netgi pusiau, netgi pusiau su pusiau veikiančiomis valst, vyriausybinėmis institucijomis padėtis yra tikrai labai pažeidžiama, nesubalansuota ir, ir ten gali viskas sprokti bet kuriuo momentu. Thank you very much, Frank. I mean, it's very difficult, isn't it, to... Uh... Dėkui. Sunku apibendrinti padėtį tokioje mažoje valstybėje, kuri patiria tokį didelį spaudimą, bet tau puikiai pavyko. Aš įsivaizduoju, emociškai yra sunku nuvažiavus tokią mažą šalį, kuris stoiškai bando susiduroti su trim spaudimo lygiais Sirija, Palestinas pabėgėliai ir paskui gyventojų skaičiaus padvigubėjimas. Ir e, paskui bandymas užtikrinti, kad su jais visais būtų elgiamasi vienodai. Kitas dalykas e, - tai e, didžiulė ES pagalba, reikia tai pripažinti Žiūriu į kolegą iš biudžeto komiteto, gal jis norėtų kažką papildyti iš šios perspektyvos. Ponas Dehovski. E, man per pasarosius tris mėnesius teko pabuvoti e, šešiose šalyse e, - Maltoje, Italijoje ir ypač Sicilijoje, paskui Libane, Jordanijoje, Turkijoje ir Azerbaidžiane. Ir aš galiu palyginti tas šešias šalis. E, daug kas iš mūsų kritikuojame Turkiją už daugą, bet e, turiu prispažinti, kad niekad man neteko matyti taip puikiai organizuotas paramos pabėgėliams, kaip kad Turkijoje. Jeigu reikėtų palyginti Libaną, Jordaniją ir Turkiją, Libanas siaubingiausia šalis, ten yra problemų su vyriausybė, situacija nestabili, daug e, problemų dėl teroristinių išpolių galimybės, daug Palestinos pabėgėlių grupių, Fata ir kitos ten veikia Jordanijoje. Organizacija geresnė. E, Mums teko lankytis labai e, didelėje pabėgėlių stovykloje ir 30 eurų mėnesių jiems yra labai dideli pinigai. Žmonės nuskurdę, neturi pinigų, turi problemų su elektra ir taip toliau. Turkijoje situacija yra šiek tiek kitokia. 9 procentai žmonių gyvena pabėgėlių stovyklose, 3 milijonai pabėgėlių, e, bet veikia NVO, viskas gerai organizuota. Taip, e, dėl demokratijos Turkijoje yra problemų, bet negalėtume dėl humanitarnės pagalbos Turkijos kritikuoti. Labai svarbu pamatyti tuos skirtumus tarp e, šių šalių. Mano įspūdžiai iš Libano tokie. E, didžiavausi galėdamas su jumis nuvykti į šią misiją, draugę su jumis į Libaną. Ir iš tikrųjų ypatinga situacija ten. Jeigu pažvelgsime į pastaruosius 60 metų šios šalies istoriją, tai e, jiems teko susidurti su daugeliu problemų, socialinių problemų, nedidelė šalis, didžiulis pabėgėlių skaičius. Tačiau jie vis tik e, puikiai dirba ir mes privalome remti Libaną, Jordaniją ir Turkiją, nes mums tų šalių stabilumas labai svarbus dalykas ne tik todėl, kad e, duodame pinigų pabėgėliams. Mes tiesiog stabilizuojame tas šalis prieš e, terorizmą, prieš e, radikalizmą. Kai kalbėjome su žmonėmis iš vyriausybės ar ES atstovybės, mums minėjo, kad radikalizavimo problema yra nepaprastai aktuali, jie yra e, skurdžiai ir daug kas e, yra pasiruošę vykti į Siriją, kovoti Islamo valstybės armijoje. Pabaigoj noriu pasakyti, aš didžiuojasi, kad ES tiek daug padeda tose šalyse. Jeigu kažkas kritikuoja ES, tai e, reikėtų jį nusiųsti į tas pabėgėlių stovyklas ir leisti pačiam pamatyti ES didžiausias donoras tose šalyse, kaip visa ES, kaip ir valstybės narės. Dėkoju. E, iš tikrųjų, e, Frankas turbūt man pritars, kad mes apie tai diskutavome ir Libano parlamente, Mūsų pagalbos lygis, aišku, yra aukščiausias. E, būtina kažkokiam kontekste bendrauti, e, sprendžiant e, perkelimo ir šalies viduje klausimus, pabėgėlių klausimus ypač tai aktualu žiūrint, kaip transformavosi tos šalis priimdamos tokius sunkiai įsivaizduojamus pabėgėlius rautus. E, šiame komitete man visada daro įspūdį mūsų komiteto narių e, patyrimas, žinios, stoicizmas e, ir net ir labai sudėtingose situacijose sugebėjimas kalbėti apie perkelimą į, į Europos Sąjungą. Labai svarbu, kad žmonės, kurie prisijungia prie mūsų delegacijos, atsineša savo patirtį, tuo labai džiaugiausi. Išvykose į Libaną ir vėliau į Jordaniją. Tai labai naudinga ir iš dalies pamatėme tai, ką jau žinojame, bet dabar pamatėme intensyviau ir aiškiau. Na, kaip Frankas minėjo, iš tikrųjų nuo to laiko pasistumėjo reikalai. Uh, tame tarpe ir Turkijoje, ir gal kažkiek pasikeitė. Taigi noriu padėkoti visiems, e, abiems e, pranešėjams, mūsų personalui. E, jau buvo paminėta, kad paneveržyje yra parengusi ataskaitą. Aš manau, kad visi tie dokumentai buvo mums labai svarbus tame tarpe ir per vizitus. Dabar galime eiti prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Jisai skirtas e, mūsų svarstymams apie Europos jaunimo renginį. Taigi e, dabar labai atvirai pasakysiu, e, jaunieji žmonės jau susirinko, o mūsų narių dar nėra. Tai čia pasirenku sąžiningą būdą kalbėtis. Taigi e, norėčiau paprašyti jaunimo susėsti. Matau vieną mūsų komiteto narį, e, kitų dar nematau, ko mes laukiame. Mr. Weidenholzer, Madame Jolie, Mr. Coelho, Kienge. We're actually waiting for five of the members who should... Dar laukiame penkių komiteto narių. Gal čia personalas galėtų mum padėti paskambinti jiems, kad jie greičiau ateitų. Oh dear. Here is the pronunciation of the names. So, Colleagues, sorry, uh, I don't want to leave everyone uh, hanging. Just, um, again, if we just have a break of five minutes. Kolegos, gal padarykime penkių minutėlių pertrauką, palaukime, kol e, žmonės ateis į mūsų svarstymus apie Europos jaunimo renginį. We'll stick to that, Thomas, yeah. You are, you are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 Yeah. I want to ask um, Mr. Coelho and Mr. Lopez Aguilar if you're happy to start. Lopez Aguilar atėjo, kiti kolegos vis dėlto dar nepasirodo, bet mes turime parodyti, jeigu Frankas jau atvyko, tai tikrai galime pradėti. Galbūt jaunimas nesupranta, apie ką aš kalbu, bet jau galbūt ir nereikia suprasti. Taigi dėkoju tiems dviems parlamentarams, kurie atvyko. Mes pradėsime mūsų posėdį, kadangi mus spaudžia laikas. Taigi sveikinu visus jaunus žmonės atvykus į mūsų parlamentą, į šituos klausimus, į AI klausimus. Mes norime aptarti jaunimo, Europos jaunimo įvykį, kuris vyko 16 metų gegužės mėnesį Strasbūrė. Tiesiog norėčiau paaiškinti tai, tai, ką jūs jau tikriausiai žinote. Praėjusį gegužės mėnesį šitas įvykis buvo suorganizuotas antrą kartą, jame dalyvavo 7500 jaunuolių iš Europos ir aptarnėjo idėjas, kaip padaryti Europą geresnė. Tai vyko Strasbūro parlamente ir jie pateikė idėjas, kurios buvo nukreiptos parlamentarams. Taigi 7500 jaunų žmonių dalyvavo šiame renginyje ir džiaugiuosi, kad kai kurie iš šių dalyvių atvyko į mūsų posėdį, jie buvo atrenkti tie akto, atmenys buvo atrinkti ir dalyvavo įvairiose komitetų posėdžiuose ir pristatinėjo savo mintis komitetuose. Šitie klausimai yra numatyti, kad jaunimas galėtų pake, pasikeisti savo nuomonėmis su parlamentarais apie Europos ateitį ir siekti palankių pokyčių. Šiuo atveju jūs susitinkate su lybio komiteto nariais, kurie sureaguos į jūsų uh, idėjas. Šiandien atvyko pas mus į svečius trys AI e, dalyviai, jie bus tie, kurie suformuluos savo idėjas, o mes būsime tie, kurie įsiklausys į jų idėjas. Kiek, tiesiog yra numatyta kiekvienam pristatyti dvi idėjas. Kalbant apie Libė komitetą konkrečiai, reikėtų pasakyti, kad e, šie visi klausimai yra labai svarbus. Iš tikrųjų, šie jauni žmonės suformuluos klausimus, kurie mums yra labai svarbus. Pavyzdžiui, pirmiausia kalbėsime apie kovą su radikalizavimusi, po to kalbėsime apie Europos prieglopščio sistemos reguliavimą ir taip pat apie Europos bendrą migracijos, teisėtos migracijos sistemą. Taip pat norėčiau pasakyti, kad parlamentarai ir jauni žmonės galės E, stebėti šitą renginį e, internetu hashtag i200 2016 e, internetiniu adresu. Dabar aš norėčiau pristatyti jaunimo atstovus, kurie dalyvauja mūsų posėdėje tie, kurie suformuluos platformos idėjas. Pirmiausia, norėčiau pristatyti Nūrum Mašlą. Ji mm, yra kilusi iš Sirijos, po to ji persikėlė į Libaną ir Turkiją ir gyveno Portugalijoje. Kitas asmuo yra Kira Kötke iš Hamburgo, iš Vokietijos. 2014 metais ji e, laimėjo konkursą galimybę dalyvauti Europos jaunimo parlamento tarptautinėje e, sesijoje ir jisai buvo taip pat e, atrinktas dalyvauti Vokietijos nacionalinėje konferencijoje ir taip pat yra Europos forumo dalyvė. Ana Čiučia yra trečiasis studentas politinių mokslų, studentas Zagrebe, Kroatijoje. Po to e, studijavo e, taikos studijų centre ir buvo savanorė pabėgėlių stovykloje Balkanų kelyje. Taigi Dėkuoju, kad visi atvykote į šitą susitikimą ir iš karto pradėsime aptarinėti pirmąją temą, tai kova su radikalizavimu. Aš norėčiau pirmiausia suteikti žodį Kira Kiotke, tai yra idėjų formuluotojai, kuri pateiks savo idėjas per dvi minutės. Ir kitam taip pat suteiksime galimybę pristatyti savo idėjas dviem minutėm, po to Aguilar e, sureaguos į jūsų pasisakymą. Taigi, Kira Kiotke. Aš rekomenduoju parlamentui e, e, įsteigti Europos kibernetinės kovos su propaganda struktūrą ir kad būtų galima veiksmingiau kovoti su kibernetiniais nusikaltimais. Mes turėtume įsteigti tokią formą kaip instituciją, kuri galėtų padėti Europos kibernetinių nusikaltimų centrui veikti. Pirmiausia, reikės pakeisti teisės aktus, kad būtų galima e, nustatyti internetinius IP adresus ir kad būtų galima uždaryti tuos puslapius ir kad būtų galima numatyti taip pat atitinkamą baudžiamąją atsakomybę. Facebookas, YouTube, Twitter turi įsipareigoti bendradarbiauti siekiant nusatyti propagandos apraiškas naujasis teisės aktas turėtų leisti Europos kovos su kibernetiniu nusikaltimu centrui, kad nebūtų viešinamas ekstremalus turinys ir kad jisai būtų tiesiog ištrinamas. Labai svarbu apginti jaunus žmonės kad jie nebūtų atakuojami radikalizle pavojinga informacija. Labai svarbu kad taip pat nebūtų daromas neigiamas poveikis vyriausybėms. Kita vertus, jeigu tai padarytume, tai išgelbėtume daug jaunų žmonių nuo radikalizavimuose. Iš tikrųjų buvo puiku, puiku ir tai, kad jūs laikėtės dviejų minučių laiko termino. Dėkoju Jums už tai, Jūsų pavyzdžio turėtų laikytis ir parlamentarai. O dabar Ana pristatys antrą idėją. Ačiū. kad e, išslaidytume segregacijos jausmą, reikia įtraukti migrantus ir pabėgėlius į visuomeninį gyvenimą. Aš turiu darbo su pabėgėliais patirties savo šalyje ir pastebėjau, kad labai svarbu jiems leisti pas, pajusti, kad jie gyvena ne svetimoje visuomenėje, bet kad jie yra tos visuomenės dalimi. Mano siūlymas grindžiamas požiūriu, kad integracija nėra vienpusis, vienpusė gatvė. Reikia labai daug dirbti, kad e, tai iš tikrųjų vyktų. Integracija reikalauja daugybės žmonių darbo. Pabėgėliai turėtų dalyvauti pilietinės visuomenės organizacijose e, bendryjų tarybose. Taip pat manau, kad, e, kad imigrantai, pabėgėliai ir vietos bendruomenė turėtų vienytis į organizacijas. Pabėgėliams reikia suteikti galimybę užsidirbti pinigų ir pademonstruoti, kad integracija yra įmanoma. ES turėtų skatinti ir finansuoti tokius projektus per Europos socialinį fondą. E, lengmin, kitas ligmo turėtume raginti pabėgėlius ir migrantus dalyvauti rinkimuose, kandidatuoti į vietos tarybas ir kitas atstovavimo institucijas. Tai būtų galutinė, se, galutinis sėkmingos integracijos etapas, sėkmingos ir jiems, ir Europos Sąjungai. O dabar Europos parlamento narys sureaguos. Ponas Fernando Lopes Aguilar, vienai minutį, prašau. Uh, Norėčiau padėkoti abiem. Iš tikrųjų, aš esu pasirengęs paspausti jums ranką, tiesiog paskatinti jūs. Iš tikrųjų, mes panašiai manome kaip jūs, kadangi mes daugybę dokumentų siekiame prisijimti šitą radikalizacijos iššūkį. Mes kalbame apie tai, ir apie radikalizaciją. Mes kalbame apie tai, kad tiesiog įsigali smurtas ir tam prieš pastatyti reikia teisės aktus, bet to reikia kovoti su radikalizavimusi tarp mūsų. Šitas šitos tendencijos kyla ir tarp mūsų pačių dėl tam tikrų problemų, kurios atsiranda Europos socialinėme modelyje. Ir jos tiesiog pasireiškia ir netolygumu visuomenėje. Ir siekiant išspręsti teisinius šio fenomeno klausimus, reikia uh, E, daug energijos, reikia pasišventimo ir didžiulės valios, kad būtų galima įveikti šiuos um, Facebook'o, YouTube'o tinkluose esančias grėsmės, kadangi ten yra labai daug smurto apraiškų, nepykantos tiems, kurie nori tiesiog skleisti savo mm, mintis. Todėl aš manyčiau, kad norint spręsti šitas problemas reikia įvertinti teisinių pasiekmių pasiekmes, teisinių pasiekmių kovojant su nepykantos ir baimės e, skatinimu. Taigi aš esu laimingas matydamas, kad jaunimo atstovai, kurie atvyko į šį renginį Europos jaunimo renginio dalyviams, tos temos yra labai svarbios. Svarbu tiesiog atkreipti mūsų parlamentarų dėmesį, kaip teisėkuros atstovų dėmesį į tai, kad nepykanta yra skleidžiama internete. Dėkuoju. Dabar sureagos kitas parlamentaras. Pane Eva Žaliai. Labas rytas. Ypač Kira ir Ana. Man padarė didelį įspūdį jūsų aktyvus požiūris ir e, siūlymai, kaip kovoti su radikalėjimo e, e sklaida internete, kaip, įtraukti, kaip integruoti pabėgėlius. Iš tikrųjų, turime kovoti su propaganda internete. Ir dabar e, nagrinėjame direktyvą, dėl kurios už kelių dienų balsuosime. Toje direktyvoje ypač akcentuojama kova ši, su šiuo reiškiniu, bet kaip jūs ir pažymėjote, reikia e, stiprių saugiklių. Jeigu nori ištrinti mm, propagandinio turinio puslapius internete, reikia e, tiksliai žinoti, kad tuo pat metu neištrinsime opozicinių minčių, opozicijos mąstymo. Reikia puoselėti sąžinės laisvę ir žodžio laisvę ir rasti vidurinį kelią tarp šių kraštutinumų ir puoselėti laisvės. Mato, numatoma galimybė kreiptis į teismą paprašyti e, teismo atkurti interneto svetainės puslapį, jeigu jis buvo ištrintas neteisėtų pagrindų. Direkt, nuėjoje direktyvoje taip pat kalbama apie provokacijas. Turime elgtis atsargiai. Ir reikėtų e, ypač stengtis nepažeisti žmonių, kurie, nepakengti žmonėms, kurie kuria programinę įrangą. Tačiau tuo pat metu būtina kovoti su e, radikalėjimą skatina, skatinančią propagandą internete. O pabėgėlių integracija yra tikrai svarbus klausimas. Dirbame ir šioje srityje. Svarbiausia užtikrinti jiems galimybę dirbti. Nes šiandien tai yra pagrindinė jų problema. Jiems tenka labai ilgai laukti, kad e, patektų į darbo rinką. Tai svarbiausia galimybė integruotis. Bet teisingai pastebėjote, kad jie turi dalyvauti vietos tarybų darbe ir tos diskusijos tikrai labai svarbios. Ačiū, Eva. Dabar norėčiau paprašyti Kiros ir Anus sureaguoti į parlamentarų komentarus. Pirmiausia, žodis Kirai. Ačiū už tai, kad klausėtės manęs, žinoma. Džiugu, kad jūs pritarėte mūsų nuomonėms. Aš suprantu, kad jūs baiminatės e, žodžio laisvės konflikto ir, ir su bandymais e, viską priboti. E, bet šiandien kalbame apie e, pavojingo turinio svetainės ir, ir taip pat turime suvokti, kur yra tik e, išdėstyta nuomonė. E, tie du dalykai yra skirtingi, tačiau tuo pat metu reikia žmonės apsaugoti nuo smurtinės propagandos, smurtinio turinio internete. Todėl džiugu, kad jūs bandote rasti kompromisą tarp šių dalykų. Ačiū. Ačiū už komentarus. Aš sutinku su jumis dėl to, kad radikalėjimo skatinimo mes neimportuojame. Tai reiškinys vykstantis mūsų visuomenėje. Noriu padėkoti taip pat už tai, kad akcentavote, jog suprantate, kad integracija yra labai svarbi Turime padaryti viską, kad padėtume migrantams ir pabėgėliams integruotis, nes ES mes visų pirma turime demonstruoti vienybę. Ačiū, Ana. Ir dabar iš karto perėmė prie, kit, perėmė prie kitos temos, tai Europos e, prieglopščio reglamentas. Ir dabar išklausysime trečiosios kalbėtos, ponios Nūra Mašalos pono Nuramašalos. Ačiū. Norėčiau padėkoti už tai, kad rengiamas šis jaunimui skirtas renginys, už tai, kad turime galimybę susitikti čia ir kad susitikome Strasbūre. Norėčiau visų pirma paminėti Alepo miestą, ne tik dėl to, kad tai mano gimtinė, bet ir dėl to, kad aš atstovauju Sirus. Tai yra, tai, tas miestas yra vienas seniausių miestų pasaulyje, ten kasdieną žūsta žmonės. Ir mums dabar kalbant, šimtai tūkstančių žmonių Alepo rytuose ir vakaruose e, kenčia ir niekas nieko nedaro. Aš nieko nekaltinu, bet aš jaučiuosi E, bejėgis, nenaudingas. Aš žinau, kad viskas yra taip, kad nes tie, kurie gali kažką pakeisti, nieko ne, nenori keisti. Noriu, kad nepamirštumėte Alepo, nes Alepe e, žmonės turi tik mus. E, dabar norėčiau pakalbėti apie Dublino sistemą. Manau, kad ji turi būti sažiningesnė ir veiksmingesnė visų pirma, atspirties taškas turėtų būti šalies dydis ir gerovė. Ir e, jeigu paraiškos dėl prieglopsčio netitinka šalies ketinimų ir dydžio, asmenys turi būti perkelti. Atsižvelgiant į du svarbiausius veiksnius - šalies dydį ir gerovės lygį, žinoma, negalime versti šalių priverstiniu būdu priimti asmenys, suteikti jiems prieglopstį, jeigu jos nenori. Tačiau Sąjungoje šalis nenorinčios dalyvauti šiame procese turėtų bent jau parodyti solidarumą ir, ir įnešti tam tikrą indėlį. Sistema pag, pagal galiojančią sistemą būtina išnagrinėti kiekvieną paraišką suteikti prieglopšio, tačiau sistema nėra, ne, neužtikrina lygybės. E, šalis, kurios yra pasienyje, gauna, sulaukia didžiausio e, skaičiaus pabėgėlių, būtent todėl jiems, joms sunku e, su, suteikti jiem, jiems visiems prieglopsti ir viena krizė tampa kitos krizės priežastimi. Ačiū ir Ketvirtas pasakymas, vėlgi kalbės Kyra. Norėčiau pasiūlyti prieglopščio sistemą paremtą solidarumu. Tos solidarumo sistemos atspirties taškas būtų kad padėti, suteikti pagalbą yra prievalė, tačiau Praktiškai tai gyventinti galima keturiais etapais. Vis pirma, suteikti prieglopstį prieglopščio prašytojams ir integruoti juos e, jų gimtin, gim, gimtojo šalyje. Suteikti, reikia suteikti humanitarnę pagalbą šalims e, es pasienyje - Graikijai, Italijai ir Maltai. Trečia galimybė suteikti finansinę pagalbą jungtinių tautų pabėgėlių vyriausiam įgaliotiniui bei e, pabėgėlių kilmės šalims Jordanijai ir Libanui kad tokiu būdu suteiktume pagalbą pabėgėlių stovykloms, e, užtikrinant švietimo galimybę ir pagalbą vaikams. Ketvirta galimybė - padėti pabėgėlių kilmės šalims, kad e, nutrūktų pabėgėlių strautas, surandant daugiau galimybių rasti darbą gimtinėje. Taip e, sukurtume humaniškesnės sąlygas. E, pa, pa, pabėgėlių prieimimui. Ir reiktų suteikti visoms valstybėms pa, galimybę pačioms atsisvesti, kokią pagalbą jos nori, nori teikti, tačiau pagalba turė, pagalbos dydis turėtų būti susijęta su kiekvienos šalies gyventojų skaičiumi ir BVP dydžiu. Solida, taip pat reiktų aiškiai pasakyti, kad solidarumas nėra pasirinkimo galimybė. Tokia sistema ne tik sukurtų prievalę visoms valstybėms dalyvauti joje, bet ir galim, suteiktų galimybę valstybėms pačioms apsispręsti, kokią pagalbą teikti. E, ar pabėgėlių kilmės šalyje, ar toje šalyje, kurioje pabėgėliai prašo prieglopsčio. Point, um, um, Anna, Gomez, you're going to be in, no, no, you're going to be in Anai kol kas nesuteiksiu žodžio. E, turime dabar e, steikti žodį Karlas Koelijo, kad galėtų atsakyti išsakytas mintis. Labai svarbu, kad mes turime galimybę pasikalbėti su jaunais žmonėmis, atvykusiais pas mus. Dėkoju Kirai už jos e, pasiūlymus man pačiam. Per vasaros universitetą e, teko sustikti su šimtu jaunų žmonių ir e, mes labai emocingai kalbėjomės. Šiandieną išgirdom emocingą pasakymą apie Alepo, tikrai pritarėme jūsų mintims. Aš sutinku su tuo, ką sakėte jūs abu. E, komisijos narys Junkeris turbūt irgi pritars, nes 2015 įvertindamas ES padėtį, jisai sakė, kad ES trūksta vienybės ir sąjungos. Jūs kalbėjote apie e, perkelimą šalies viduje ir apie solidarumą. Iš tikrųjų, tų dalykų trūksta. Mes stengiamės sukurti bendrą, funkcionuojančią prieglapščio sistemą ES ir sustiprinti ES prieglapščio agentūrą. Ir niekas šiuose pastangose neturi būti užmirštas. Kitaip sakant, privalome tinkamai įgyvendinti bendrąją prieglopčio sistemą. Ir mūsų dabartinėse diskusijose mes kaip tik ir bandome išanalizuoti, kokia sistema turėtų būti taikoma atskiroms valstybėms narėms. Tos, kurios nenori priimti pabėgėlių, neturėtų turėti galimybės naudotis laisvų žmonių judėjimu. Taip jūs teisus, nepaisant mūsų uh, kūrimo mechanizmo, viskas priklauso nuo valstybių narių noro bendradarbiauti. Tačiau mes bandysime užtikrinti, kad tas bendradarbiavimas vyktų. Dėkuoju, Karlas. Penktasis e, parlamento narys, kuris turėtų atsakyti, Cecil Kiangi. Grazie e uh, ringrazio anch'io i giovani per uh, e, uh, aver. Dėkui. Uh, ir aš norėčiau padėkoti jaunimui, kurie labai aiškiai kalbėtojas mikrofonas išsijungia. Okay. E dicevo, grazie a tutti i giovani per. Eh, Taigi, eh, norėjau padėkoti visiems eh, jauniesiems žmonėms, kurie labai aiškiai išdėstė savo idėjas. Jos mums yra labai svarbios. Tai padeda mums geriau suprasti, kaip spręsti jūsų problemas, su jumis dirbti drauge. Aš akcentuočiau vieną labai svarbią mintį. Mintį apie solidarumą, nes jūs apie tai kalbėjote. Nes solidarumas, mano nuomonė, nėra lankstus dalykas ir neturėtų būti taip ir suprantamas. Tai yra teisinė prievalė reikalas, dalykas, kuris įrašytas e, mūsų sutartyse migracijos reiškinys yra pasaulinis iššūkis. Taigi reikia kalbėti apie kolektyvinį solidarumą. Ne viena šalis e, čia negali likti nuo šaly. Turime taikyti solidarumo nuostatas ir neužmiršti mūsų prievalių. Dabar žodis Anai Gomeš, parlamento nariai. Dėkuoju nu, ir Kyra už jūsų aktualius pasiūlymus. Man atrodo, mes būtent šią kryptim jau ir dirbame dabar, kai bandome peržiūrėti Dublino reglamentą. Bet e, žinoma, kaip akcentavo ir kolegos, esminis dalykas yra solidarumas ir naštos pasidalymas. Didžiausia problema yra užtikrinti, kad tai veiktų praktikoje. Ir šiuo metu mums būtina stiprinti Europos prieglopščio agentūrą, kad ji galėtų vaidinti stipresnį, didesnį vaidmenį ypač tada, kai nacionalinės valdžios institucijos neturi pakankamai pajėgumų. Tai matome Graikijoje, pavyzdžiui, šiuo metu veikianti sistema yra labai fragmentuota, labai sunku užtikrinti, kad ji funkcionuotų ir todėl perkelimo procese, dėl kurio susitarta taryboje pereitais metais, yra daug vėlavimo. Taigi EASO turi būti stipresnė ir privalo ateiti į pagalbą, kai nacionalinės institucijos e, nesusidaroja su situacija. Pavyzdžiui, prieglapščio prašytojų prašymų peržiūrėjimo prasme. E, dabar reaguojant į tai, ką sakė kolegos apie šalis, kurios nenori priimti pabėgėlių, e, komisija beje ir siūlo kad tos šalis, kurios nenori priimti pabėgėlių, turi mokėti daugiau negu tos, kurios nori. Ir tada tie pinigai turėtų ateiti iš tos šalies struktūrinių fondų lėšų. E, aš manau, kad tai vienas iš dalykų, kuris leistų suprasti, kad solidarumas yra esminė vertybė. Kritiškai svarbu taip pat stiprinti e, tas institucijas, kurios nacionaliniu mastu atsako už e, prieglopščio prašymų svarstymą ir prieglopščio suteikimą. Mes girdėjome, ką sakė mūsų jaunasis kolega iš Alepo atrodo, kad e, migrantų srautas iš ten ne tik, kad nes, nesumažės, bet dar padidės, e, nes ir toliau ten liejasi kraujas. E, aš žinau, kad mūsų kolega Nūr dabar gyvena Portugale, bet reikia pasakyti, kad jam teko baisiai daug biurokratijos įveikti, kad, kad galėtų uh, pasikviesti į Portugaliją savo mamą. E, šeimų sujungimas e, yra esminė problema, ypač kai galvojame apie tų atvykusių žmonių integravimą į atvykimo šalį. Nes e, tai irgi yra vienas iš būdų vengti radikalizavimo, leisti uh, žmonėms susijungti. Būdama Graikijoje, lankydamasi mm, prieglaušio prašytojų stovykloje, kur dauguma yra sidai, aš aiškiai supratau, kad e, tinkamai jų neintegruodami mes atveriame kelią radikalizavimui. Dėkoju. Taigi, jeigu Nūr ar Kyra norėtų sureaguoti, suteiksiu žodį jums. Pradėkime nuo NUR. Noriu patkoti, e, ponai Karlos, e, iš tikrųjų e, buvo smagu dalyvauti renginyje, susitikti su jaunai žmonėm, pasidalinti mintimis. Aš jau minėjau, kad jie yra Europos ateitis, svarbu juos išgirsti. Man atrodo, dėl Dublino sistemos mūsų mintys tos pačios. Visi e, sutarėme, kad anksčiau galbūt ta sistema ir veikia, bet dabar ši krizė pareikalavo e, naujų procesų, kad sistema veiktų. Taigi jūsų reakcija buvo tokia, kokios aš ir tikėjausi. Dėl e, Anos Gomeš pasisakymo taip pat noriu padėkoti Jums, mūsų mintys sutampa, Aš sutinku su jumis, aš turiu patirties e, kaip žmogus, kuris siekia perkelti ir savo šeimą. Dabar jau galiu studijuoti, o prieš du metus iš tikrųjų to negalėjau daryti, nes e, galvojau vien tik tai apie tai, kas e, dabar vyksta su mano mama, su seserim ir taip toliau. Ir kai mama atvyko, jinai man pirmiausia pasakė, dabar matau, kad tu šypsaisi, kad e, viskas gerai. Taip, aš žinau, biurokratija egzistuoja, sustabdyti jos visiškai negalime, bet turime dirbti, kad jos būtų mažiau. Dėkui. Žodis kyrai. Dėkui ir aš noriu padėkoti visiems. E, smagu girdėti, kad ir jūsų mintys apie solidarumą tokios pačios. Iš tikrųjų, solidarumo reikia daugiau. Yra valstybių, kurios nenori priimti pabėgėlių. Taigi reikėtų tokios sistemos, kad e, šalims, kurios e, nenori, pasirenka nepriimti pabėgėlių, galėtų prisidėti kažkaip kitaip. Taip pat e, reglamente dėl prieglaušio reikėtų e, kažką numatyti dėl radikalizavimo. E, tinkama prieglaušio sistema galėtų užkirsti kelią tų jaunų žmonių radikalizavimui. Dėkoju, Kyra. Trečioji mūsų tema - bendroji Europos teisėtos migracijos sistema. E, suteiksiu žodį mūsų jaunai kolegiai. E, aš manau, kad Europos kvalifikacijų ir įgūdžių e, pripažinimo sistema turėtų būti pripažįstama visose valstybėse narėse. Jauni žmonės turėtų turėti teisinės galimybės atvykti į Europą ir judėti Europoje laisvai. Reikia vieningos rizos, kuri suteiktų žmonėms, kurie nori migruoti, taip padaryti, jeigu jie atitinka tam tikrus bendrus kriterijus. Tai išspręstų e, problemas, kuomet valstybės narės bando pritraukti žmonės į savo darbo rinką. Tačiau norint gauti darbo vizą iškyla problema dėl žmogaus turimos kvalifikacijos pripažinimo. Reikia e, įgūdžių vertinimo sistemos ir sistemos, kuri leistų suteikti papildomus mokymus žmonėms, kurie nori atvykti dirbti į ES šalis. Tie mokymai remtųsi ankstesnė darbo patirtimi, ten turi būti numatytos ir kalbų pamokos kad migrantai galėtų greičiau įsilieti į rinką. Reikia taip pat e, migrantų kilmės šalyse renkti kalbų kursus, jos galėtų renkti tų šalių kultūros institutai ir tai prisidėtų prie vizos gavimo. Jeigu žmonės e, galės gauti tokią vizą ir išmokti tos šalies kalbos, tuomet nebūtų jokių kliučių tam žmogui atvykti į šalį ir įsitraukti į jos rinką. Aš norėčiau paskatinti, kad Europos parlamentas atvertų teisinės galimybės atvykti ES, jeigu jie išpildo visas sąlygas. Svarbu, kad jie gautų teisę gyventi ES. Šiandien, rytoj, po kito laiko tai taps norma ir tie nauji, žmo, naujai atvykę žmonės galės atnešti naudos, jeigu jiems bus pripažinta jų kvalifikacija. Pavyzdžiui, Portugalijoje buvo sukurta e, atitinkama platforma, pagal kurią šimtas e, studentų Portugalijoje gavo teisę mokytis Portugalijoje po to, kai jie baigė mokslus Sirijoje. Tai yra labai svarbu ir dabar, ypač vėliau, po to, kai pasibaigs karas Sirijoje. Kaip jaunam žmogui labai svarbu planuoti savo ateitį ir todėl žmonės siekia teisėtos migracijos. Jeigu žmogus negali saugiai išvysti šalies, jis negali planuoti savo ateities ir galvoti apie kokias nors perspektyvas, mes negalime sustabdyti šitų procesų, tačiau ES reikėtų naujų taisyklių, naujų projektų, kurie padėtų šitos migracijos procesus padaryti naudingus. Labai svarbu e, kurti vystomo, vystymo pagalbos projektus, mokyti ir tiesiog reikėtų žmonės mokyti, aiškinti jiems keletą kartų, kad jie galiausiai priimtų sprendimą vykti ar neišvykti šalies. Tačiau labai svarbu, kad būtų tokios institucijos, kurios atsižvelgtų į šias idėjas, labai svarbu užtikrinti sąsajas tarp kartų, sąsajas su jaunaja karta ir šitie projektai galėtų padėti nutiesti tiltus su kit, tomis jaunos kartos struktūromis, padėti jauniems žmonėms. Šitie procesai yra labai e, svarbus, tačiau verta įdėti pastangų, kadangi tai gali pasiteisinti. Dabar trys parlamentarai sureaguos į išsakytas mintis Frankas Engel, Žoly ir Fijon. Ir Frankas Engelis kalbės pirmiausia. Dvi minutės. Ačiū, Klaudai. Įgūdžių pripažinimas išlieka, įgūdžių kvalifikacijų pripažinimas išgyja problema Europos Sąjungoje iš tikrųjų. Tai liūdna. Uh, mūsų švietimo sistemos turėtų būti panašios. Ir jei įgyji diplomą Kopenhagoje ir po to nori dirbti Madride, na, Madride automatiškai e, tave turėtų priimti, galvodami, kad tavo e, diplomas tinkamas. Tai svarbu ir įgyjant išsilavinimą, nes jeigu e, atvyksti iš Sirijos ar iš Eritrėjos, iš kitur ir parodai diplomą, kuris nieko nevertas, na, tai niekam nenaudinga, tikrai turėsime pradėti keisti savo požiūrį. Manau, kad mums nepavyks išvengti kvotų sistemos, kuriant teisėtos migracijos kelius į Europos Sąjungą. Tai bus įmanoma tik tuo atveju, jei egzistuos vieninga sistema ir vienodi kriterijai. Reikalinga e, viena migracijos logika, viena e, migracijos politika. Jeigu, na, šen, jeigu ateityje dar egzistuos šiandien ar dviejų, aš noriu tikėti, kad jie egzistuos, nes dabar tokio tikrumo nėra. Ir klodai jau žinau, kad apie tai girdėjai, bet noriu dar kartą pakartoti. Štai, ką prieš metus ar pusantrų parlamente vyko diskusijos ir aš pasitikslinau skaičius, e, kiek ES piliečių gyvena už ES ribų. Ir už ES ribų gyvena tiek pat ES e, piliečių ir jų palikonių, kiek ir ES. Tai reiškia, kad mes patys yra, esame e, migracijos šaltinis, esame emigrantai jau ilgą laiką. Ir nėra taip, kad visas pasaulis dabar bando patekti pas mus. Naujasis pasaulis nebūtų buvęs apgyvendintas, jeigu europiečiai nebūtų vykę mm, ieškoti laimės svetur. Ir na, noriu dar perėti prie išvadų. Migrantas jokių būdų nėra nusikaltelis, vien dėl to, kad jis yra migrantas. Aš turiu e, giminaičių Rio, ž, e, Rio dežaneirė. Ir iš tikrųjų, nes kažkada Luksemburgio kai kurios vietovės buvo tokios skurdžios, kad žmonės vyko gy gyventi kitur. Ir niekas mums nesakė, kad e, e, jūs neturite vizos, jūs esate migrantai ir jūs turite visumą kreiptis į registracijos centrą. Migracijos reiškinys paremtas viena pamatė pagrindinių žmogaus teisų, kad žmogus turi teisę ieškoti laimingesnės ateities kitur nei jisai gimęs, kad, kad ateityje jam sektųsi šiek tiek geriau. Ir ačiū už jūsų pasiūlymus. Ačiū, Frankai. Dabar dviems minutėms žodis poniai Eivai Žoly. Ačiū, Ana. Dėkoju už labai įdomų pasisakymą. Iš tikrųjų, prieglopščio prašytojams ir migrantams reikėtų sudaryti sąlygas, kad jie užbaigtų savo mokslus, kad galėtų grįžti į savo kilmės valstybę. Taip pat buvo pasakyta, kad jie turėtų turėti galimybę įsigyti e, gebėjimus, kurie galėtų būti reikalingi ateityje. Kalbant apie migrantus ir prieglopščio prašytojus yra pasiūlyta mėlynosios kortelės sistema, kuri galėtų suteikti galimybę teisėtai imigruoti. Ir kitas dalykas galbūt nebūti taikoma prieglapšio prašytojams, tačiau aš nemanyčiau, kad reikėtų kaip nors atskirti kvalifikuotus prieglapšio prašytojus. Visi tie žmonės turi teisę į saugumą ir uh, užtikrintumą. Tačiau kol kas nėra pakankamai teisėtų kelių atvykti į Europą. Kartu su žaliųjų frakcija mes galvojame apie tai, kokius teisinius kelius numatyti pabėgėliams, migrantams atvykti į ES ir užtikrinti, kad uh, būtų dirbama iš vien sprendžiant migracijos ir prieglopšio prašytojų klausimus. Parlamentas 15 metais šiuo klausimu parengė ir patvirtino rezoliuciją. Dėkuoju, kad atvykote pas mus, kad priminėte mums mūsų pareigas. Ačiū Eva ir dabar kalbės Silvi Gijon. Aš kalbėsiu prancūziškai. mano pasiūlymai ne, nesiskiria labai nuo Franko ir Evos pasiūlymų. Aš manau, kad, reik, kad teisėtų migracijos kelių sukūrimas yra e, politinė būtinybė, e, migracijos politikos dalis. Jeigu nesukursime teisėtų kelių ir toliau egzistuos neteisėta migracija, e, neteisėti maršrutai yra pavojingi ir tai naudinga tik tai prekeiviams žmonėmis, tik jie pelnosi iš to. E, žmonės pasaulyje e, migruoja nebūtinai iš, būtinai iš pietų į šiaurę. Žmonės e, kiek keliauja ir konkrečiame regione, iš, pavyzdžiui, pietinėme, iš pietų į pietus. E, Teisingai pastebėjote, kad švietimo klausimas yra pamatinis čia. Ir būtent šioje srityje reikia iniciatyvų, e, labai konkrečių, ryštingų iniciatyvų. Jūs, kad taip pat kalbėjote apie darbo vizą, apie galimybę kompetencijas, įgytą išlavinimą susijęti su darbu. E, te, tokios galimybės mes neturime ne, net Europos Sąjungoje, kaip Frankas minėjo. Nėra susietumo švietimo sistemoje. Mums nepavyksta iš, išspręsti e, kai, problemų, užpildyti kai, kai, kai kurių vakancijų darbo vietų Europos Sąjungoje. Ir ar kalbėtume apie, apie migrantus, apie, ar apie žmonės iš, išvykstančius iš vienų ES šalių į kitas. E, Ir dar vienas aspektas, dėl kurio sutinku su kolegomis. E, nereikia susitelkti vien į ypač aukštus, aukštas kvalifikacijas įgyjusius asmenys. Mums reikia ne tik tai labai e, specializuotų profesionalų. E, ir iš tikrųjų, mėlynosios kortelės sistema yra kritikuotina, nes ji prioritetą teikia tik tam tikr, tikrai žmonių grupiai. Reikia nepamiršti y, y, ypač pažeidžiamų žmonių, taip pat tų, kurie yra įgyję ir kitokį išsilavinimą. Much, Sylvie. Um, so Ačiū, Silvi. Dabar išklausysime Anos. Prašau. Ačiū. Visų pirma, norėčiau pakalbėti apie kvotų sistemą. aš e, vertindama kvotų sistemą, manau, kad, kad kalbame apie tarsi būtinybę valstybėmis narėms priimti imigrantus. Ir ne visada aišku, ką jūs rengėsi daryti, ką, ką jūs darys, kad užtikrintų kokybišką gyvenimą. Uh, Taip pat kalba eina apie pamatinės taisyklės, kurių pagrindų reikia rūpinti socialiniais poreikiais. Tačiau kas uh, užtikrins šių nuostatų įgyvendinimą? Ar tai bus ES, kuri reikalaus, kad uh, valstybės narės įgyvendintų tas nuostatas ir ar kokią nors instituciją? Dėl jūsų išsakytų pastabų aš sutinku. Manau, kad nereikia labai griežtai atskirti lab, labai išsilavinusių migrantų ir mažiau išsilavinusių migrantų Galime pasiūlyti įvairių mokymo kursų, galimybę toliau mokytis, nes manau, kad e, tavo pasas, tavo gim, gimimo vieta arba socialinė klasifikacija neturėtų apspręsti tavo ateities. Žmonės gali apsispręsti, ar jie nori įgyti geresnį išsilavinimą. Ir tai reikia akcentuoti. Džiaugiuosi, kad jūs, dalinate, kad jūs ne tik išsakote savo nuomonę, bet ir dalinatės patirtimi. Reikia priimti sprendimus e, atsižvelgiant į, į faktus. Pabėgėlių ir migracijos maišymas. Iš tikrųjų, žmonės verčiate būti pabėgėliais, kai kuomet žmonės negali teisėtai patekti į Europą ar, ar, ar teisėtai mokytis Europos Sąjungoje. Aš norėjau studijuoti Britų universitete, tačiau man nesuteikė vizos vien dėl to, kad aš buvau iš Sirijos. Šimtai žmonių negali patekti iš, į ES vien dėl to, kad susitiktų su artimaisiais ar mokytųsi ir įgytų bakalauro ar magistro laipsnį e, Europos universitetuose. Net nežiūrėti tai, kad, kad tai yra išsilavinę žmonės, tačiau mums tai nerūpi. Svarbiausias dalykas, kas mums rūpi, yra tų žmonių tautybė. Mes e, nesuteikėme teisėtos migracijos galimybės, kai akcentuojame vienintelį dalyką išsilavinimą vertindami migrantus. Jeigu pakeisime požiūrį, mažiau žmonių, mažiau pabėgėlių bandys pasiekti Europą. Pavyzdžiui, sirai. Jeigu turėtume galimybę atvykti į Europą su studento viza ir normaliai normaliai gyventi čia, niekas nebandytų to daryti, patekti čia neteisėtai. Jau sakiau, kad švietimas yra svarbus ir reikia pradėti galvoti, kaip suteikti teisėtą galimybę žmonėms atvykti į ES ir čia studijuoti. Pirmininkas, ačiū. Aš norėčiau parlamento, Europos parlamento narių vardu padėkoti Jums ir Taip pat tikrai žaviuosi e, tuo, kaip, kaip jūs šiandien kalbėjote, kad atėjote čia iš podiumą ir taip sklandžiai išsakėte savo mintis, kad laikėtės pasisakymui e, skirto laiko. Tai tikrai daro įspūdį ir man, ir kolegoms. Jūs tikrai puikiai atstovavote Europos jaunimo renginį ir jaunimo judėjimą matau, kad jūsų draugai išeidinėje noriu padėkoti visiems, taip pat ir organizatoriams, už tikrai sėkmingą renginį Strasbūre ir padėkoti jums trims. Ir tai, ką išgirdote iš čia esančių parlamento narių, buvo e, nuoširdi e, reakcija nebuvo bandymų kažkaip viską globėjiškai pristatyti. Mes aptarėme tik tris tikrai svarbius mūsų darbo klausimus. E, jūsų, mes paprašėme jūsų išsakyti savo mintis apie pabėgėlių migracijos politiką ir, ir tai tikrai nebuvo paprasta. Ačiū ir parlamento nariams už tai, kad skiria laiką šioms diskusijoms ir linkiu Jums visokiojo pasiekmės ateityje Europos jaunimo renginiuose. Ačiū. Colleagues will proceed with the agenda. With pleasure. the, um, your... Kolegos, dabar e, Europos prokuratūros tarnyba. E, penktas darbo tarkės punktas. Matau, kad jau e, susirinko kolegos specialiai e, atėję šio klausimo svarstymui. Išklausysime e, situacijos pristatymo, kurį padarys pirmininkaujanti taryboje valstybė ir Europos komisija išklausysime, kaip vyksta dėrybos dėl šio reglamento. Kaip žinote, pagal sutartį balsuojant dėl Europos prokuratūros reglamento, taryba turi balsuoti vienbalsiai, o Europos parlamentas teikti pritarimą. E, naujoji institucija e, turės įgaliojimus e, vykdyti persiekioimą prieš asmenis, kurie įvykdo nusižengimus susijusius su ES biudžetu. Ir dabar iš karto žodį suteiksiu Fernando, kuris trumpai pristatys vykstančių dėrybų padėtį dėl e, bendrijos finansinių interesų apsaugos direktyvos. Pone Lapas Aguilar, prašyčiau Jūs trumpai pristatyti uh, darybas dėl šios direktyvos. Prašau. Dėkuoju. Iš tikrųjų, dvi, šios dvi iniciatyvos yra tarpusavį susijus, susijusios. E, kovos su finansiniais suskeltimais e, ir e, ES e, finansinių interesų apsaugo direktyvos ir ES e, prokuratūros e, iniciatyvos tarpusavį susijęs. Jeigu norime, kad Europos parlamentūra pradėtų veikti, būtina yra susitarti dėl finansinių interesų apsaugos direktyvos. Čia mums reikia proveržio. O ši direktyva taryboje metų metais yra blokuojama. Komisija savo iniciatyvą pateikė 2012 metais, taigi jau ketveri su pusę metų yra praėję. Turime, e, e, turime svarstymo poziciją dėl komisijos pasiūlymo. Ja priėmėme tą poziciją 14 metais, balandžio mėnesį. Taigi prieš du su pusę metų. Ir e, bandymas pasiekti e, sutarimą po antro svarstymo pareikalavo e, šešių trialogo sesijų, pirmininkaujant įvairioms valstybėms. Na ir pagrindinė problema, čia aš bandau paaiškinti, kodėl tiek ilgai užtruko šis direktyvos blokavimą yra bandymas įtraukti į direktyvos taikymos rytį PVM nusikaltimus. Mes reikalaujame, kad e, PVM reikia įtraukti ir būtent e, dėl to vyko tiek daug sustikimų tarp e, tarybos ir Europos parlamento ir tiek daug nesutarimų. Dabar atrodo, kad e, per pastarąjį trialogo e, posėdį, e, pereitą savaitę Strasbūrė, taryba jau parodė norą siekti kompromisą, siekti kompromiso su Europos parlamentu ir turime pasinaudoti šią galimybę. Taryba reikalauja, kad riba kuria remiantis PVM nusikaltimai būtų įtraukti į šią direktyvą kad ta riba būtų bent jau 10 milijonų eurų. Tai didžiulis sukčiavimas, tai daug, daug e, didesni sukčiavimo atvejai negu, ne, negu e, mokesčių sukčiavimo e, pagrindas. Mes reikalavome, kad ta viršutinė riba būtų sumažinta, ieškojame kompromiso, kad e, suma būtų mažesnė. Mūsų atsarginė pozicija e, buvo e, milijonas eurų, o tais atvejais, jeigu valstybės narės ne viena įtrauktos, tai galima būtų sustarti dėl 5 milijonų eurų. Būtent to mes ir siekiame. E, per kitą e, trialogo sustikimą, kuris vyks rytoj. Yra ir kitų e, susitarimo elementų tame tarpe. Sukčiavimas viešuosiuose pirkimuose. Kažkodėl taryba bando išimti e, tokius nusikaltimus e, iš e, direktyvos apriepties. Mes norėtume, kad e, sukčiavimai viešuosiuose pirkimuose patektų į direktyvos taikymos rytį. Taip pat turime sustarti dėl sankcijų e, fiziniams asmenims. E, mes tikimės, e, kad bus susitarta e, dėl e, minimalios keturių metų įkalinimo bausmės už tokias baudžiamasias veikas. Pradžioje buvo siūloma penkerių metų riba. Bet mes taip pat sutinkame dėl šimto tūkstančio eurų sumos, kuri būtų susijęta su ta minimalia bausme, tuo tarpu, kai e, iš pradžių mūsų pozicija buvo 50 tūkstančių. Na ir e, pagaliau dėl senaties 12 e, straipsnis mes dabar sutinkame su penkių metų. E, laikotarpio sutrumpinimu iki trijų metų, jeigu tai numatytų nacionalinė teisė. Tai būtų mūsų kompromisas. Taip taryba pademonstravo e, savo pasirengimą siekti kompromiso dėl PVM ir aš tikiuosi, kad mums pavyks to pasiekti, kad galima būtų galutinai sustarti dėl šios direktyvos. Nes jeigu to nepadarysime, tai nebus ir Europos prokuratūros. E, E, beje, prokuratūros klausimas stringa taryboje dėl to, kad e, vis mažiau e, valstybių narių nori dalyvauti toje sistemoje, jų atrodo vis mažėja, bet jeigu nebus proveržio direktyvoje dėl finansinių interesų apsaugos, tai prokuratūros iš viso nebus. Tai tiek. Dėkoju, steiksime žodį pirmininkaujančiai valstybei e, Slovakijos teisingumo ministerijos atstovas ponas Katlarek. Šiandien dalyvauja, suteiksiu žodį. Dėkuoju pirmininkė visiems, e, labas rytas. Noriu patvirtinti tai, ką e, pasakė ponas Aguilar faktiškai priartėjome dėl sustarimo, dėl vadinamosios PIF direktyvos, tai iš ankstinė sąlyga Europos prokuratūros įsteigimui. Mes e, valstybėms narėms tai labai aiškiai esame paaiškinę ir e, tiesą sakant, per trumpą laiką, kurį turėjome, sugebėjome e, pakeisti keletas valstybių narių pozicijas, nes, kaip žinote, dar birželio mėnesį buvo kvalifikuota balsų dauguma prieš PVM įtraukimą į direktyvos taikymą sritį. Kol kas matome, kad kai kurios valstybės narės dar abejoja, tačiau gauname informacijos, kuri leidžia mums spėti, kad rytojaus korepero posėdis bus dar sėkmingesnis negu kad ankstesnis ir jau atsiras pozityvi kvalifikuota dauguma. Nežinome dabar dar, kokios konkrečios taisyklės bus taikomas e, pačiu blogiausiu. Blogiausias scenarium gali taip atsitikti, kad gali tekti palaukti iki balandžio, kol įsigalios naujosios e, kvalifikuotos daugumos taisyklės e, taryboje. Dėl Europos prokuratūros, tai žinoma, su sąlyga, kad pavyks mums susitarti dėl PIF direktyvos ir ne tik dėl PIF direktyvos su įtrauktų PVM, nes tai yra svarbu ne vien parlamentui, bet taip pat ir e, daugeliu valstybių narių. Be šito mes neturėsime pakankamo valstybių narių skaičiaus, pasisakančių už Europos prokuratūrą, kad e, Europos prokuratūra būtų veiksminga institucija, reikia bent jau 20 valstybių narių dalyvaujančių sistemoje. Taigi, mums pirmininkaujant intensyviai diskutuojame dėl e, finansinių interesų apsaugos direktyvos, taip pat ir su kolegomis iš e, finansų ministerijų. Dėl Europos parlamento užbaigėme diskusijas dėl kai kurių nuostatų, e, kurių nesugebėjo galtinai aptarti anksčiau pirmininkavusios šalis, bet čia noriu padėkoti Luksemburgui ir Olandijai, kurie labai aktyviai veikė šioje srityje. E, galite įsivaizduoti, kad prisiminant Olandijos parlamento e, nuomonę, e, pirmininkiaujančiai Olandijai buvo labai sunku pasiekti pažangos šioje srityje. Parlamentas prieštaravo tai iniciatyvai. E, problema dar ir ta, kad kuomet visas nuostatos ilgesniam laikui užšaldomos, e, prarandama galimybė siekti vieningumo. Reikia pasakyti, kad tekste buvo daugiau kaip šimtas išnašų, kurios atspindėjo skirtingas e, valstybių narių nuomonės dėl labai svarbių nuostatų. Ir būtent todėl e, nusprendėme taikyti kitokį, kitokį požiūrį, perėmėme E, šią bylą iš ekspertų ir paprašėme, kad ministrai per neformalią TVR tarybą paskirtų šerpas, e, kurie dirbtų su šiuo dokumentu. Na ir e, žinoma, dabar laukiame parlamento pranešimo Na, o diskusijos dėl PIF ir e, Europos prokuratūros, tos diskusijos labai intensyvios ir kai ministerijos paskyrė e, savo atstovus, jie dirbo labai teigiamoj aplinkoj, įdėjo labai daug pastangų, e, kompromiso dvasioje dirbo ir mums pavyko pasiekti sutarimą dėl daugelio iš liekančių nuostatų. Kaip sakiau, bandome panaikinti e, visas išnašas, e, kurios atspindi skirtingas nuomonės, tai nelengvas darbas. Yra tam tikrų e, detalių, kurias ir toliau reikės svarstyti. Savaime suprantama, visą laiką derimės, laikydamėsi principo, kad dėl nieko nesutarta, kai, kol dėl visko nesutarta, nes valstybė valstybėms narėms. Šis pasiūlymas e, yra susijęs su e, viso paketo prieimimu. E, jeigu nesutarta dėl vieno dokumento, tai nėra sutarimo ir dėl kitų. Taigi valstybės narės žiūri, ar tas galutinis paketas joms yra pakankamas, ar atneša pridedamosios vertės, ar vis dar išlieka europiniu Ir iš tos informacijos, kurią gauname, darome išvadą, kad e, artėjame prie finišo. E, ir šiame e, etape problematiškiausiai išlieka 20 straipsnio 3 dalies B punktas. Ir parlamentui tai labai rūpi. Turiu paminėti, kad neformaliai uh, kontaktuojame su parlamento atstovais. Gavome informacijos, kad yra tam tikrų e, nuostatų, kurios jums yra labai svarbios ir ši yra viena iš tų. E, suprantame, kodėl ši nuostata sunkiai priimtina valstybėms narėms, nes mes dabar bandome šį pasiūlymą pakelti į tokį lygį, kur e, E, jau galėtume tikėtis taip pat ir sutarimą su parlamentu, o tai ne visada paprasta. Tačiau bandome. Turime e, dar e, pasiekti iškumo dėl kai kurių smulkmenų detalių. Problema ta, kad e, per gruodžio tarybą nebus vienbalsiškumo. Jau dabar žinome, kad viena valstybė narė balsuos prieš, nebent kas, kažkas jau didelio nutikto, o to neatsitiks, nes Niderlandų e, parlamentas e, savo ministrą įgaliojo neparemti šio pasiūlymo. Uh, E, kita e, valstybė narė, kuri abejoja, yra Švedija, nes jų parlamento teisės reikalų komitetas negatyviai žiūri į šį pasiūlymą, taigi ir Olandijos, ir Švedų parlamentai vis dar abejoja, e, jie yra pareiškę vadinamąją geltonąją kortelę. E, pagrindas panašus, subsidiarumo reikalai ir taip toliau ir taip toliau. Bet e, Švedijos atveju tai nėra galutinis žodis, nes galutinį žodį tars Europos reikalų komitetas, o ne Teisės reikalų komitetas. Nors e, išlieka klausimas, ar Europos komitetas laikysis kitokios pozicijos negu kad teisingumo komitetas. Bet e, jau e, dabar aišku, dėl Olandijos parlamento pozicijos aišku, kad e, vienbalsiškumo nebus. Na, o sustiprintas bendradarbiavimas, kurio buvo tikimasi, priimant sutarties 86 straipsnį, būtent šitą nuostatą turės būti aktyvuoti, e, aktyvuota. Taigi e, klausimas yra vis, e, visiškai atviras, vis dar konsultuojame su valstybėmis narėmis. Pamatysime, kiek valstybių narių sutiks taikyti sustiprintą bendradarbiavimą. Na, bet dar kartą noriu pabrėžti, kad jeigu bus mažiau kaip 20 valstybių narių, tai mes ne, neįsime sustiprinto bendradarbiavimo keliu. Jeigu tas skaičius mažesnis, tai mes, kaip sakiau, negalvojame, kad Europos prokuratūra galėtų veikti veiksmingai ir išlikti europinė institucija. Pirmininkas, e, noriu tik priminti, kad nemažai valstybių e, mūsų narių norės pasisakyti, tad e, nors ir dėkingas už problemų taryboje paaiškinimą, kvieščiau pasisakinėti trumpiau. Kviečiu e, komiteto norius užduoti konkrečius klausimus, o dabar prašau komisijos labai glaustai pristatyti savo poziciją. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū pirmininkė, labas rytas. Aš kalbėsiu trumpai. Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti, kad buvo suorganizuotas šitas posėdis šį rytą ir kad jūs domitės pažangą, sprendžiant šiuos klausimus. Pone Aguilar ir pininkaujantį valstybę mano, kad pažangos buvo pasiek, pasiekta, mes taip pat taip manome. Ir tiesiog dėkojame pirmininkaujančiai valstybei už labai intensyvų darbą Ir mm, labai svarbu, kad jūs žinotumėte, kokią situaciją dabar, kad su ją susipažintumėte. Mes tikimės, kad dėl finansinių interesų direktyvos bus galima susitarti iki šių metų pabaigos. Suprantame, kad tai yra paketo susitarimas ir kad abu teisės aktais turi būti nagrinėjami vienu metu. 50 milijonų maksimali suma mūsų manimo yra per didelė, reikėtų kalbėti apie 5 milijonus ir tai būtų labiau pagrįsta su suma, suma ponė e, e, Aguliar taip pat kalbėjo apie tai ir pritarė šiai idėjai. Mes sutinkame, kad PVM taip pat turėtų būti įtraukta į e, Europos prokuratūros veiklos rytį, tačiau reikėtų pažvelgti į tekstą išsameu ir reikėtų numatyti patikimumo kriterijus, taip pat numatyti tas procentus, susitarti su jų ir dėl tos bendros kompetencijos, manau, bus galima susitarti, kaip kolega prieš tai kalbėjo. Aš pritariu visoms pirmininkaujančių valstybės pastangoms. Uh, kad būtų pasiektas e, suderintas ir priimtinas kompromisas ir žinoma, kad būtų pasiekta papildoma europinė vertė. Reikėtų palūkėti gruodžio mėnesio teisingumo tarybos ir žinoma stengtis, kad būtų galima susitarti, rasti konsensusą kuo greičiau. Dėkuoju. Dabar iš karto suteiksiu žodį kolegoms, pirmiausia pranešėjams. Take over. Pirmiausia, kolegė Matera. Ačiū pirmininkė, aš atsiprašau Materos vardu, kadangi ji yra motinysės atostogos ir aš norėčiau pakalbėti jos vardu ir pasakyti, kad dabar yra labai svarbus metas nagrinėjant PIF direktyvą ir EPO reglamentą. PIF direktyva yra labai svarbi prielaida priimant e, reglamento pasiūlymą dėl Europos prokuratūros pagal kurį Europos prokuratūra galės atlikti baudžiamą tyrimą ir taip pat uh, numatyti sankcijas tiems, kurie pažeidžia ES finansinius interesus. Reikalauja bendro požiūrio į nusikalstumus susijusius su PVM, su korupcija ir finansiniais interesais ir todėl valstybės narės turėtų koordinuoti valstybėse savo, narė, savo ir ES institucijų veiką. PIF direktyvoje yra labai svarbių nuostatų, apie kurias buvo kalbėta. Mes pasitikime praneš, bendra pranešėjais Greslė ir e, Aguilar, kurie iš tikrųjų yra nusiteikę siekti kompromiso. Taryba aptarinėdama PIF direktyvą turėtų atsižvelgti ir į prokuratūros reglamento e, tekstą, kad jisai būtų kuo veiksmingesnis. Mes taip pat norime pakartoti parlamento poziciją, kuri buvo suformuluota šį mm, rugsėjį priimtoje rezoliucijoje, kurioje yra sakoma, kad šita prokuratūros tarnyba turėtų būti aiškiai struktūra su labai aiškiais įgaliojimais, kurie yra suformuluoti tokie pat kaip ir kitoms agentūroms. Labai svarbu atsižvelgti į situacijos sudėtingumą ir pažeidžiamumą, aptarinėjant abi temas e, Teisingumo taryboje šitie klausimai bus aptarinėjami gruodžio mėnesį ir reikia turėti omenyje, kad ir aptariant PIF direktyvą reikalingas bus susitarimas, kadangi EPO reglamentui priimti reikalingas vienbalsiškumas ir taip pat bus reikalinga konsultuoti su parlamentu. Pranešėja dėkuoja už bendradarbiavimą Slovakijos pirmininką, Slovakijai kaip pirmininkavžiai valstybei, nagrinėjančios du svarbius klausimus SND šešėlinė pranešėja. Aš norėčiau padėkoti tarybai ir komisijai už visą tą nuveiktą darbą, kuris buvo pristatytas. Slovakija, kaip pirmininkaujanti taryboje valstybė, deda daug pastangų, mūsų frakcija jas labai gerai vertina ir norime pasakyti, kad iš tiesų labai svarbu sukurti nepriklausomą ir veiksmingą Europos prokuratūrą. Ir akivaizdu taipogi, ką pasakė pranešėjas vardu kolega, e, tai, kad ir PIF direktyvos ir reglamento dėl prokuratūros prieimimas yra du tarpusavyje susiję dalykai. Aš susipažinusi su kai kuriais dokumentais, dalyvaudama neoficialiuose pokalbiuose nelabai suprantu, kodėl šita situacija tokia yra sudėtinga taryboje. Ir jeigu pažvelgtume į abus tekstus, pirmiausia į komisijos pradinį pasiūlymą ir dabartinį tarybos darbo dokumentą, tai iš tikrųjų pamatytume esminius skirtumus. Tarp jų dabartinis pirmininkaujančios valstybės tekstas nelabai primena pirminio komisijos pasiūlymo. Ir jeigu tuo pačiu metu. Suvokiama, kiek valstybių narių dalyvauja diskusijoje, iškyla dar daugiau klaustukų. Tarybos atstovė, atstovas kalbėjo, kad bent jau 20 valstybių balsų prireiks, kad būtų galima gal kalbėti apie sustiprintą bendradarbiavimą, tačiau jo formuluotė man reiškia, kad jokio tikrumo kol kas nėra. Nėra aišku, ar 20 valstybių vis dėlto pritar šiam pasiūlymui. Netgi ir tuo atveju, jeigu atsirastų 20 valstybių, vis dėlto liktų neaišku, kokia bus kitų 8 arba 7 valstybių padėtis, koks jų likimas. Kaip tuo met mes kovosime su PVM mm, sukčiavimu, su uh, sukčiavimu uh, E, e, finansų srityje ir kaip mes kartu apginsime ES finansinius interesus, jeigu ne visos valstybės dalyvaus sistemoje. Ar buvo pagalvota, kad šitas sustiprintis tas bendradarbiavimas įsigalios, o e, ir koks santykis bus su tomis valstybėmis, kurios nedalyvaus sistemoje. Taigi kyla įvairiausių klausimų ir aš norėčiau pasakyti, kad mes turime ir toliau gilintis, galvodami apie rezultatą, kadangi mums reikalinga papildoma nauda pridedamoji vertė. Uh, Iš tikrųjų, jūs pateikėte labai konkrečius klausimus. Kitas šešėlės pranešėjas Mišel Lui. excusez-moi. Excusez-moi, j'ai entendu des, des propos. Išgirdau pasiūlymų, kurie nuskambėjo optimistiškai, tačiau esu nusivylęs e, dėl to, kad svarstant Europos prokuratūros siūlymą, į Europos parlamento siūlymus nebuvo atsižvelgta dėl to, kad balsuojant vienbalsiai taryboje ap apsunkinama ši struk prokuratūros struktūra, apribojami jos įgaliojimai ir aš imu abejoti šios institucijos naudingumu ir verte. De, taip pat, kalbant apie finansinius nusikaltimus, prokuratūra neturės įgaliojimų visko e, e, nagrinėti. E, Manau, kad reikia performuluoti kai kurias nuostatas. Europos prokuratūros pasiūlyme. Tuo atveju, jeigu pro, Europos prokuratūros ir na, nacionalinių institucijų nuomonės išsiskirs dėl kompetencijų, e, galutinį žodį tars nacionalinės institucijos. Gaila, kad nebuvo nuspręsta suteikti e, galimybės Teisingumo teismui spręsti šiuos klausimus dėl kompetencijų paskirstimo ir dėl jurisprudencijos. Noriu užduoti Jums klausimą. Ar Jūs taryboje pakartotinai diskutuojate? diskutuosite šį klausimą ir ar valstybės na, narės, valstybių narių blokas atmeta šį pasiūlymą, kodėl e, nacionalinė institucija suteikta galimybė sutarti paskutinį žodį, o ne teisingumo teismui. Man tai atrodo ypatingai svarbu. E, Kiti dalykai dėl e, bendrijos finansinių interesų apsaugos. Aš e, šį klausimą vertinu skeptiškai, nes e, dešimties tūkstančių. Šimties milijonų slengstis manęs neįtikina, kad tik tuo atveju bus suteikta galimybė Europos prokuratūrai tirti atvejus. Aš pat, dar patikrinsiu skaičius, kurie buvo išsiuntinėti, bet ar, jūs, įver, ar jūs vertinote statistiką ir, ir, ir verslo apyvartas ir ar iš tikrųjų bus daug atvejų Europos prokuratūrai tirti, kur bus tokio masto sukčiavimai. Ir aš tikrai skeptiškai vertinu šiuos aspektus, nes Švedijos ir Niderlandų parlamentai bandė siūlyti pagilinti bendradarbiavimą šioje srityje bet žinau, kad kitos šalis aktyviai prisidėjo prie šios siūlymo silpninimo. Iš esmės čia prieiname prie filosofinio klausimo. Ar, ar keletas ar sugelė šalių galėtų dirbti ambicingiau, bet tai klausimas, kurį turime spręsti tarybai, nes vis, kitu atveju visi kiti labai lietai įspriekin. E, Europos prokuratūros pasiūlymas suteiktų galimybę kovoti su sukčiavimais Europos Sąjungoje. Tikrai turėtumėme siekti pažangos ir neatsisakyti šios galimybės. Norėčiau, kad būtų svarstoma galimybė ateityje dar kartą e, grįžti prie teksto diskutavimo. Žinau, kad taryba ėmėsi pastangų, bet komisijos pasiūlymas yra tikrai artimas parlamento pasiūlymui, aš dėkoju už tai, tačiau manęs visiškai neįtikina, kad pasiekta kažkokia pažangas, nagrinėjant tokį svarbų pasiūlymą, kuris yra nepaprastai svarbos, bandant. E, kompensuoti tuos nuostolius, patiriamą žalą, ypač tai aktualu visuomenės akise. Ačiū, ponas Čedovski. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti pirmininkaujančios valstybės atstovui, komisijai ir pranešėjui už tai, kad jie pristatė vyksančio dialogo rezultatus. Aš esu realistas, visi žinote mane, aš esu suprantu, aš esu Čekijos federalistas ir suprantu, kad šitas pasiūlymas yra taipogi federalistas, tinis, tačiau aš nepritariu šiam pasiūlymui. Pritariu kolegoms, kad šiandien tikėjausi atsakymų į klausimus, kiek tai kainuos, kas finansuos prokuratūros teigimą, kur bus jos būsinė. Aš tikėjausi klausimų į konkrečius klausimus. Ne visi pranešėjai yra pranešėjai, ne visi parlamentarai pranešėjai, šešėliniai pranešėjai, tačiau visiems rūpi šitas klausimas. Mes diskutuojame su prokuratūrų atstovais savo valstybėse narėse ir suvokiame, kad Europos prokuratūros steigimas kol kas yra susijęs su daugybė neatsakytų konkrečių klausimų. Aš dešimt metų dirbau didžiulėse firmose vadybininku ir kai pamačiau informaciją, kiek prokuratūros steigimas gali kainuoti, aš tiesiog e, nustebau. Aš puikiai žinau, kiek kainuoja Eurojust, žinau, kiek kainuoja kitų Europos agentūrų išlaikymas ir šitą kainos samatą, kuri buvo pristatyta, man pasirodė pernelyg maža jokingai maža. Kitas dalykas, kokie įgaliojimai bus suteikti prokuratūrai, tirti tik tai tuos nusikaltimus, kurie potencialiai susiję daugiau negu su 10 milijonų eurų nu, sukčiavimu. Tiesiog 40 dešimt tokių atvejų buvo kai kuriuose valstybėse, kai ta 10 milijonų riba buvo pasiekta. Mano valstybėje tokių buvo tik 20 atvejų. Taigi Europos prokuratūra galbūt imsis tik tai šimto pažeidimų atvejų tyrimo. prokuratūra veiksmingai dirbti galės, jeigu ji tirs bent šešis, aštuonis mm, nusikaltimus, tokio masto nusikaltimus. Reikia suprasti, kad prokuratūros tiesiog užsiverčia šūsnimis dokumentų, siekiant ištirti nuodugniau tokius nusikaltimus. Čekijoje 2, 3, Slovakijoje 1, Lenkijoje irgi keletas tokių tyrimų vyksta. Taigi aš norėčiau, kad kitoje diskusijoje būtų kalbama konkrečiais klausimais. Pavyzdžiui, e, apie būstinę, apie jos finansavimą. Taip pat galbūt reikėtų grįžti prie minties, kad tai galėtų būti bendra su Eurojust agentūra. Man juokingas šitas e, pasiūlymas, nelaikau jo rimtu, sunkiai lab, įsivaizduoju, kad sekretoriatas būtų bendras su Eurojust. Taigi detalėse slypi visos problemos. Čekijos Respublikoje. Nor, norint Norint išsaugoti gerą asistentę prokuratūroje, reikia jai mokėti bent 700 eurų atlyginimą, o jeigu dar būtų numatytas ir priedas, tai jisai taps 900. Tačiau, o kiek e, tokia pareigybė bus įvertinta Europos prokuratūroje, manyčiau, nemažiau 2000 ar daugiau eurų. Čekijoje kiekvienas norintis tapti e, Europos prokuratūros e, darbuotojas, ko gero, nenorės e, likti prokuror, prokuroru mm, mm, Čekijoje, kadangi yra siūloma Europos prokuratūros e, prokurorui numatyti bent jau 8 tūkstančių atlyginimą, o šiuo atveju Čekijoje gauna tik tai penktadalį. Norėčiau suteikti žodį Katarinai trumpam pasisakymui, po to žodis tarybai, nes 11.30 e, prasidės e, klausimas. Žodis poniai Žoli, dabar ačiū pirmininkė. Norėčiau visų pirma padėkoti pirmininkaujančiai Slovakijai už tai, kiek energijos jis skyrė siekdama šių dviejų direktyvų e, išnagrinėjimo e, prokuratūros ir finansinių interesų apsaugos. Aš norėčiau pabrėžti, kad būt, ką reikštų mūsų nesėkmė pasiekti susitarimo, jeigu nebūtų sukurta Europos prokura, prokuratūra, net ir to, tomis aplinkybėmis, kokios susidarė po paskutinių dėrybų. Reikia išlaikyti blaivų protą ir, ir, ir, nemanyti, ir kartais siekimas geresnio yra gero tik, rezultato priešas. Norėčiau kad įvertintumėte, įsigilintumėte į tai, ką noriu pasakyti. Tai reikštų, kad nebereikėtų kreiptis į tarptautinę, e, tarptautinės institucijas. Kai kuriais klausimais, jeigu būtų sukurta struktūra, kokia numatyta, būtų galima vykdyti paralelius tyrimus visose e, susijusiuose šalise ir tai iš esmės e, radikaliai keičia, keistų visą situaciją. Nereikėtų taip akcentuoti. E, e, PVM sukčiavimo slengščio. Ir kaip, kaip dirbusi teisingumo sistemoje galiu pasakyti, kad sukčiavimas PVM srityje dažnai pasiekia labai didelės sumas. Pavyzdžiui, Prancūzijoje sukčiavimai PVM kai kuriuose srityje sudarė 1,8 milijardus euro, eurų. E, sumos yra tikrai didelės ir e, sukčių e, neįmanoma iš karto išaiškinti. Kartais tos su, sukčio operacijos e, trunka ilgą laiką. Aš pritarčiau siūlymui netgi su, tokie, su tokiamis aukštomis nu, nustatytomis ribomis, nes pirmą kartą būtų numatytas teismų sistemos bendradarbiavimas tarptautiniu mastu ir kur, sukurtume Europos sistemą struktūra būtų sudėtinga, nes tai susijęs su valstybių suverenitetu, bet tai svarbu nesuteiktume prokuratūrai, gal, Europos prokuratūrai galimybę persekioti e, bylas valstybių narių teismuose. Ir dėl to tikrai svarbu turėti instituciją, kuri suteiktų galimybę veiksmingai kovoti su sukčiavimais. E, susiję kaštai tikrai nėra svarbiausias, e, svarbiausia problema. Kitaip mes jeigu ne, ne, neturėsime galimybės kovoti su sukčiavimu PVM srityje, valstybės narės ir toliau praras milijardus iš savo biudžetų. Taip, taip pat kenties ir ES biudžetas. Uh, Aš pasisakau už susitarimo pasiekimą dabar, esant su visomis tomis struktūromis, kur, kurios numatytos. Manau, kad tai aktualu. Jeigu pirmininkaus Slovakijai mes nepasieksime susitarimo, tai šioje kadencijoje mums nebe, nebebus šansų to susitarimo pasiekti ir galbūt tas šansas nusikels ilgam laikui. Kreipiuosi į dėrybinės komandas. E, viliuosi kad, kad viliuosi, kad, kad darbas vyks ir raginu visus kolegas kreiptis į kolegas nacionaliniuose parlamentuose, skatinti, kad šis europinis projektas eitų priekin. Ačiū toliau, Katarina Činyčia. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pirmininkaujančios valstybės atstovams ir komisijai bei visiems kolegoms, kurie išsakė savo pastabas, taip pat už išsame informaciją apie šias tikrai svarbės iniciatyvas. Esu iš šalies, kurioje nuo praeito amžiaus 90-mečio perėjome nuo bendradarbiavimo struktūros prie kitokių struktūrų. E, teisės srityje, tai mums suteikia galimybę sėkmingai kovoti su organizuotu nusikalstamumu vietoje. Tačiau dabar organizuotas nusikalstamumas yra labai išplitęs ir neapsiriboja vien atskiromis valstybėmis. Tos struktūros veikia tarp valstybinių mastų ir pagrindinė veikla permesta į finansinius nusikaltimus, sukčiavimą, PVM. Uh, Tai reiškia, kad yra galimybė pelna, pelno gauti ir kitose, e, per, per, iš kitų nusikaltimų. Todėl kova su sukčiavimu PVM Europos mastu yra būtinybė. Sutinku su pono Lopes Aguilar komentarais dėl e, bendrijos finansinių interesų apsaugos direktyvos ir dėl prokuratūros. Tekstas, kurį svarstome šiandien, netitinka parlamento ambicijų. Šiam tekstui buvo pritarta pagal pagilinto bendradarbiavimo e, modelį. Tikiausiai taip ir bus. Tai reikš, kad egzistuos skirtingi instrumentai ir įvairios galimybės lyginti situaciją. Ir tai reiškia, kad bus palikta erdvės e, toliau tuos nusikaltimus vykdyti. Aš pasisakau už, labai pasisakau už abiejų dokumentų patvirtinimą ir raginu tarybą, kiek įmanoma, toliau dirbti, kad būtų pasiektas vienbalsiškumas. Uh, ir kad mm, būtų visapusiškai patvirtintas prokuratūros teisė, dire, pasiūlymas. Kolegos jau apie tai daug kalbėjo. Iš tikrųjų labai svarbu, kad tiems dviems dokumentams būtų pritarta kiek įmanoma greičiau. Geriausia būtų, jei už tai balsuotų, būtų balsuota vienbalsiai. Tikiuosi taryba toliau dirbs siekdama šio tikslo Būtų gerai, kad už pasiūlymus balsuoti kiek įmanoma daugiau valstybių. Ir noriu padėkoti už tikrai įdomų šiandienos posėdį ir tikiuosi, kad kiek manoma greičiau tiems pasiūlymams bus pritarta. Dėkuoju, Katrina. Ir e, aš norėčiau dabar paklausti tarybos atstovų, ar e, jie norėtų ką nors pridurti. Visiškai aišku, kad tai, ką sako mūsų parlamento nariai, nėra jums kokia nors e, netikėta naujiena. Tiesiog noriu pasteirauti, ar norėtumėte kaip nors reaguoti į tai, ką pasakė komiteto nariai. Dėkuoju pirmininkė už galimybę atsakyti. Žinoma, e, kalbant apie valstybių narių skaičių, tai iš karto reikėtų e, E, dėl protokolo Junktinė karalystė, Airija ir Danija eliminuoti, nes e, jos taiko vadinamąją opt-out e, nuostatą. Taigi lieka 25 valstybės narės, atėmus Niderlandus lieka 24. Taigi pradedame nuo 25 ar tiksliau nuo 24. E, tokia yra situacija, bet mes vis dar e, tikimės, kad e, sugebėsime sutelkti reikalingą valstybių narių skaičių. Todėl ir bandome mm, išsklaidyti jų būkštavimus. Dėl 23 straipsnio, 23 dalies B punkto aš minėjau, kad dėl jo vis dar yra diskutuojama, bet į šią nuostatą galima ir kitaip pažvelgti. E, ji susijusi su e, kitomis e, baudžiamosiamis veikomis. Jeigu PVM yra susijęs su pajamų mokesčio nusikaltimais, tai reikės apsispręsti, kokia kompetencija bus suteikta tyriant e, tokį nusikaltimą, taigi šia prasme 20 straipsnis trečia B dalis yra labai jautrus dalykas, nes eina kalba ne vien tik tai apie nusikalstamas veikas prieš e, sąjungos finansinius interesus, bet ir apie kitus nusikaltimus. Todėl čia turime elgtis atsakingai, jautriai dėl to, kas nuspręs dėl galimo interesų konfliktų. Žinoma, šiuo metu tai yra nacionalinių institucijų prerogatyva, tačiau tie dalykai svarstomi ir teisingumo teisme. Pats teismas pasisako prieš savo kompetencijas šitoje srityje, nes teigia, kad pakanka sutarties nuostatų. Galbūt prejudicinių sprendimų pakanka, tačiau tiesioginės kompetencijos ta, teisingumo teismas nenori. Dėl virštinių ribų aš dėkoju ponui Zdechovskijai už jo duomenis, už jo pateiktą informaciją nors e, jo pasakymas galbūt apskritai buvo e, neigiamesnis, e, bet jeigu kalbėsime apie tą informaciją, kurią jis pateikė, aiškiai rodo, kad net jeigu bus minimalus, minimalios ribos, bus labai daug bylų, kurias Europos prokuratura turės spręsti. Taigi tas bylų skaičius bus labai didžiulis galų gale. Kalbant apie ekspertus, tai galbūt nacionalinių lygių ne visose valstybėse narėse yra labai gerų ekspertų, bet būtent todėl Europos prokuratūrą ir kuriame. Uh, E, reikia pasakyti, kad į prokuratūrą ateis dirbti labai daug buvusių OLAF darbuotojų, kurie yra sukaupę labai didelę patirtį tyriant tokias bylas. E, taigi patirtis, kompetencijos, tyriant e, tokius nusikaltimus, kuriuos labai sunku tirti nacionaliniu lygiu, tie dalykai bus labai svarbus. Taip pat reikia neužmiršti tarp valstybinio elemento, nes dažnai uh, tyrimai sustoja ties sieną, tuo tarpu Europos prokuratūra galės e, daug veiksmingiau tirti tarp valstybinės bylas, nes mes sukūrėme tokią bendrąją teisminę erdvę tai prokuratūrai, į tą reikia irgi atsižvelgti. Na, o dėl klausimo, kas tirs. E, e, nacionalinius e, pareigūnus. Tai kiek aš žinau, pagal nacionalinę teisę Čekijoje, net ir jeigu viršinė riba yra mažiau kaip 10 milijonų, vis tiek tie dalykai privalo būti tyriami. Tai valstybių narių reikalas. Dabar dėl santykių su nedalyvaujančiomis valstybėmis narėmis. Klausimas labai svarbus, jis aptarinėjamas šių diskusijų pagrindinis rezultatas toksai, kad tiek dalyvaujančias ir nedalyvaujančias valstybės narės bei komisija turi laikytis e, sutarties ketvirtos straipsnio e, nuo širdaus bendradarbiavimo principo. Privalome bendradarbiauti negali būti su Europos prokuratūra blogesnio bendradarbiavimo, negu kad dabartinis bendradarbiavimas su valstybių narių prokuratūromis. Taigi ketvirtas straipsnis aistantis mums visiems, man regis, e, labai aiškiai yra e, išaiškinta, kas įvyksta, jeigu kažkas nenori bendradarbiauti. Taigi gal galia tai nėra problema. Nežinau, ar į viską atsakiau. Pirmininkas, na, jau spaudžia mus labai laikas, nors bendra pirmininkė dar ir neatvyko. Aš matau, kad komisija tikrai nori kažką pridurti, tad tik paprašysiu būti labai glaustiems. Dėkui. E, na, kaip e, nuoširdos bendarbiavimo ženklą pasakysiu, kad aš manau, kad pirinkiaujantį valstybė labai išsamei atsakė į klausimus. Vienintelis dalykas, mums reikia jūsų e, paramos taip pat ir dirbant su nacionaliniais parlamentais. Pone Žuli aiškiai šią mintį išsakė. Baisiai svarbu, kad jūs dirbtumėte su savo nacionaliniais parlamentarais. Svarbu susisiekti su nacionaliniais parlamentais ir aiškinti jiems, kaip būtina remti Europos prokuratūrą nacionaliniuose parlamentuose. Pirmininkas, na jeigu galėčiau, aš e, tiesiog noriu pratesti šią paskutinę mintį. E, Nuspėjau, kad galite tai paminėti. E, na, pirmiausia, dėkoju mūsų komiteto nariams už jų paramą Europos prokuratūrai. Parlamente mes tą mintį visada uh, rėmėme, tačiau e, pirmiausia, mums reikia tokio teksto, kuriam galėtų pritarti dauguma valstybių narių. Tačiau e, stebuklingai tai neįvyks, e, mums reikia užsimti lobizmų, reikia kovoti už šį pasiūlymą. Visiškai aišku, ko mes norime pasiekti, kaip minėjo ponas Mišelis ir kiti. Ir čia to siekiant mums iškyla problemų. Tad supraskime E, kokia mūsų padėtis. E, Pirminkaujantį valstybę, kaip matote, nusteikusi e, reaguoti atvirai. Aš manau, kad mūsų nariai labai aiškiai išdėstė klausimus, kritiką. Ir mes žinome valstybių narių pozicijas, mes aiškiai įvardijome tas, kurioms iškyla tam tikrų sunkumų. Taigi labai ačiū už atvirą ir sąžiningą pristatymą to, kas vyksta dirbant su šiuo tekstu. Pažiūrėsime, kur toliau žengsime ir kaip reaguosime į e, pataisytą tekstą. Na ir sutinku su tuo, ką sakė komisija. Mes turime kovoti už šį pasiūlymą, turime atsižvelgti į tai, ką sako valstybės narės, tam tikros konkrečios valstybės narės. Kągi, dar kartą visiems, e, kurie dirba su šiuo dokumentu konkrečiai, šešėliniams pranešėjams ir kitiems. E, nepaleiskime šio dokumento iš savo iš savo dėmesio e, lauko. Dabar turėtume pereiti prie kito darbo tvarkės punkto, tik turiu palūkėti, kol ateis bendro pirmininkė iš moterų teisų komiteto. Ji turėtų prie mūsų prisijungti tuoj pat.